Norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo mums tokių sunkių momentų. Ačiū. Ačiū ir Jums už Jūsų žodžius. Kolegos, 29 spalio dienos protokolas yra paskelbtas, ar būtų e, pastabų dėl protokolo? Prašau, ponė. Gerbiama pirmininkė, Kaip Europos parlamento e, socialdemokratų frakcijos atstovas norėčiau mūsų frakcijos vardu pasakyti, ko gero viso parlamento vardu galiu kalbėti, kad mes liūdime dėl buvusio Vokietijos Federacijos Publikos kanclerio Helmuto Schmidt e, mirties. Tai didis socialdemokratas, didelis, didis europietis, ir todėl norėčiau pirmininko paprašyti, kad kitoje plenarnėje sesijoje bus, būtų pagerbtas, kad pagerbtas būtų jo atminimas ir kad būtų tam atminimui tinkamai pasirinkta. Dėkuoju Jums. You your... Ačiū už Jūsų išsakytus žodžius, kolegos, dėl protokolo, 29 spalio dienos protokolo patvirtinimo. Ar jeigu nėra pastabų dėl protokolo, laikome protokolą patvirtintų. Ponas Verhofštat dar noriu pasisakyti. Pone pirmininkė, dėl vedimo tvarkos, jeigu galima, norėčiau pasisakyti. Vakar mes išgirdome Britanijos ministro pirmininko kalbą ir taip pat jis atsintė laišką ponui Tuskui Taigi yra aišku, kad tie pakeitimai, kurių prašo ponas Kameronas, yra svarbus. Taip pat yra nemažai ir kitų problemų ES, kurias tenka išspręsti. Ir kaip jūs žinote, mes prašėme, kad ponas Kameronas būtų pakviestas atvykti ir paaiškinti savo reikalavimus Europos parlamente, nes tai yra Europos demokratijos namai, Europos parlamentas ir aš norėčiau paprašyti jūsų išsiaiškinti, koks yra dabar to kvietimo statusas e, ponui Kamero, Kameronui atvykti į mūsų parlamentą. Ačiū. Ačiū. Taip, iš tiesų mes paprašysime informacijos iš parlamento pirmininko. Mes žinome, kad kvietimas buvo nusiųstas, taigi mes paklausime, kokia dabar yra situacija su tuo kvietimu. Dar Ponas Degraf nori pasisakyti dėl vedimo tvarkos. Mevrouw de voorzitter, een uh, punt ook voor het begin van de vergadering. Vandaag... Gerbiama pirmininkė, šiandien yra lapkričio 11. Būtent diena, kai baigėsi pirmasis pasaulinis karas. Tai buvo karas kuris daugelįje ES valstybių yra minimas kaip nedarbo diena. Atrodo, kad nėra vertimo į kažkurią kalbą. Nėra vertimo į vokiečių kalbą. Vis dėlto vokiečių kalba yra. Atrodo, kad turime arba buvo techninių problemų, jos išspręstos, tęskite savo kalbą. Pakartosiu dar kartą. Pone pirmininkė, lakryčio 11 dieną baigėsi pirmasis pasaulinis karas, kuris buvo labai e, baisus įvykis mūsų istorijoje, pareikalavęs labai daug žmonių aukų. Daugelį ES valstybių šiandien yra nacionalinė mm, atmities diena. O Šiandien vyksta mūsų plenarnė sesija, tačiau šioje sesijoje nedalyvauja kai kurie mūsų parlamentarai, kadangi jie tą dieną liko savo sostinėse. Taigi apgailestauju, kad būtent šią dieną vyksta plenarnė sesija ir kadangi vis dėlto mūsų posėdis vyksta, norėčiau paprašyti, kad būtų prisimintos šito karo aukos. Being... Ačiū, kad atkreipėte, atkreipėte mūsų dėmesį į tai. Aš manau, kad kolegos išklausę jūsų gražių žodžių ir parodė savo pagarbą ir užuojautą ir mes perduosime jūsų pasakytą mintį parlamento pirmininkui dėl šiandien surinktos sesijos. Taigi, jums leidus, ponai, ponai parlamentarai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į štai ką. Trys filmai, kurie yra nominuoti liuks apdovanojimui gauti, yra dabar rodomi. Tie trys filmai tai yra Mediteranija, Mustang ir Urok. Pamoka. Jūs galite stebėti, pažiūrėti tuos filmus Lux kino teatre, Jehudi Menuhin salėje iki 20 lapkričio dienos arba gauti DVD ir jo filmai yra titruojami visomis oficialiomis kalbomis. Na, o šiandien ypatinga yra diena, nes vienas iš tų kinų kandidatų Mediteranija bus vienu metu rodomas aštuoniuose Europos miestuose. Ir direktorius Jonas Karpiniano dalyvaus peržiūroje čia, Briuselėje. Kitas pranešimas. Atsiprašau, ponia Kosta, nepamačiau jūsų. Prašau, žodis jums. Grazie, prezidentė, voglio solo ringraziarla per aver ricordato. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad priminėte tokį svarbų renginį. Tokiu būdu Europos parlamento nariai turi galimybę susipažinti geriau su šią iniciatyvą. Tai yra galimybė jums balsuoti ir išrinkti šio europinio filmo apdovanojimo laureatą. Tai yra filmai, kuriuos sukūrė jauni režisieriai, ir tai yra išskirtinai geri filmai, kurie buvo pristatyti įvairiuose Europos kino festivaliuose, Venecijoje ir kitur. Ir netgi liuks dienos rengiamos ir jūsų miestuose, taigi čia yra trys puikūs meno kūriniai, brandus meno kūriniai, kuriuos sukūrė labai įdomus režisieriai. Ir šis apdovanojimas yra skiriamas oficialioje sesijoje įteikė apdovanojimą pirmininkas Šulcas, mes patys renkame laimėtoją, taigi tiesiog tokiu būdu atkreipiame dėmesį jaunus kūrėjus, jaunus režisierius, o apdovanojimas yra tų filmų titravimas į 24 ES oficialiasias kalbas, taip kad su filmais būtų susipažįstama ir Europoje, ir už jos ribų. Ačiū ponia Kosta už papildomą informaciją, o dabar pereisime prie kitų pranešimų. Po to, kai Pablo Iglesias atsistatydino ir Fernando Maura Barandiaras taip pat, parlamentas atsižvelgia pagal darbo tvarkos taisyklės, tai, kad jų vietos bus laisvos nuo 28 spalio dienos ir 25